prieštaravimų, prieštaravimų nėra, tuomet protokolą patvirtiname. Kitas darbo tvarkės punktas yra mano pareiškimas dėl 2013 metų biudžeto ir taikinimo komiteto veiklos. Ponios ir ponai, mėly kolegos, praėjusį antradienį vidurnaktį pagal sutarties 314 straipsnį baigėsi 21 dienos terminas taikymo daryboms dėl biudžeto. Tarybos ir parlamento delegacijos nesugebėjo susitarti dėl bendro dokumento teksto projekto. Tokiu būdu 2013 metų biudžeto procedūra remiantis komisijos parengtų projektų laikinai žlugo. Kaip numatyta sutartėje, tokiais atvejais komisija privalo parengti naują biudžeto projektą. Komisija jau pranešė, kad iki šios savaitės penktadienio, tai yra lapkričio 23 dienos, parengsinti naują pasiūlymą, tikėdamasi, kad taryba ir parlamentas kaip lygiamis teisėmis veikiančios biudžetą tvirtinančios institucijos galės sustarti dėl kompromiso, kuris įsigaliotų sausio pirmą dieną kitų metų ir tokiu būdu būtų patvirtintas 13 metų biudžetas. Noriu aiškiai pasakyti ir konstatuoti, kad Europos parlamentas savaime suprantama prisijima savo atsakomybę biudžeto tvirtimo procedūros metu, ją suvokia, taip pat kaip komisija siekia susitarti su taryba, taip pat suvokiame, kad jeigu nesugebėsime susitarti, Diena 12 biudžeto dalis būtų galimybė turėti kitų metų biudžetą, bet kokiu atveju, tačiau tai nebūtų pats geriausias variantas. Tvirtindami biudžetą mes patekome į kryškelę, jau per pastaruosius dviejus metus valstybės narės mus nuolat patikindavo, ir tais patikinimais mes tikėdavome, kad tarybos pozicija dėl mokėjimų, kurių apimtis buvo daug mažesnės nei numatoma komisijos projekte, ir taryba mus įtikindavo patvirtinti tokį biudžetą. Mes atsižvelgdami sudėtingą biudžetinį situaciją kai kurių valstybių narių tokį biudžetą tvirtindavome. Čia visoms institucijoms buvo aišku, kad Europos Sąjunga negali išsiversti e, su, su tomis patvirtintomis mokėjimų apimtimis, todėl taryba ir parlamentas e, per pastarosius dviejus metus e, pasibaigus daryboms dėl biudžeto iškiningai pareikždavo, kad visi mokėjimai, kurie nebus padengti iš patvirtinto biudžeto, bus padengti iš teismo biudžeto pakankamai greitai ir be didelių ginčių. Iškilmingose pareiškimuose abi biudžetą tvirtinančios institucijos, taryba ir parlamentas pareikšdavo, kad mes be didelių ginčių nesutarimų norime tuos mokėjimus mokėti pakankamai greitai ir sklandžiai. Aš noriu Jums perskaityti tuos pareiškimus anglų kalba, atsižvelgiant į tai, kad dedamos pastangos valstybės narise konsoliduoti finansinės sistemas, taryba ir Europos parlamentas susitarė dėl mokėjimų asignavimo 2012 metams sumažinimo. Palyginti su komisijos pateiktų biudžeto projektu, biudžet tvirtinusios institucijos ragino komisiją parengti taisomąjį biudžetą, jei asignavimai, kurie numatyti 12 metų biudžete būtų nepakankami. Taryba ir Europos parlamentas pareikš savo nuomonę dėl taisomo biudžeto projekto kuo greičiau, siekiant išvengti mokėjimo asignavimų trūkumų. Tai yra nepakvaišusių parlamento narių pareiškimas, e, tai yra ES valstybių narių pareiškimas, ponios ir ponai. Taigi dabar mes galime konstatuoti, kad iš sąjungos politikos, iš, iš e, e, socialinio fondo, iš mokslinio tyrimo ir plėtros Erasmus programos dabar reikia apmokėti sąskaitas, kurių suma sudaro 9 milijardus eurų. Noriu tik pažymėti, kad 2012 metų papildomų mokėjimo poreikis iki gruodžio 31 dienos yra grindžiamas ne kokiamis nors prognozėmis ar spėlionėmis, o e, komisijos prisimtais teisiniais įsipareigojimais, kurios privalu vykdyti Tam, kad galėtume rimtai dėrėtis dėl 13 metų biudžeto, pirmiausiai turime baigti tinkamai 12 metų biudžetinius metus. Jei 2012 metų gruodžio 31 dieną negalėsime konkrečiai žinoti, kiek neapmokėtų sąskaitų turime, negalėsime rimtai svarstyti 2013 metų biudžeto finansinio poreikio. Valstybės narės tačiau iki taikinimo procedūros pabaigos nesugebėjo pateikti rimtų patikinimų, kad laikysis 2011 m. lapkričio mėnesį priimtų įsipareigomų dėl 12 metų biudžeto ir numatys papildomai 9 milijardus eurų skirti mokėjimams. Tokiu būdu parlamentas negali daryti jokių nuolaidų, jeigu reikia apmokėti 9 milijardus sąskaitų mes negalime apsiriboti maksimalią sumą, kuris siektų nuo 2 iki 4 milijardų, tačiau valstybės narės iki praėjusios savaitės antradienio būtent taip ir elgėsi. Remiantis tuo, jos negalėjo susitarti su parlamentu, kadangi tai, ko iš mūsų reikalauja valstybės narės, yra raginimas patvirtinti deficitinį ES biudžetą parlamentas, tačiau nėra pasirengęs elgtis taip nerimtai, kaip yra kai kurios valstybės narės įpratusios elgtis su savo valstybių biudžetais. Nenoriu e, tokios tvarkos perkelti į Europinį lygį. Jeigu neįspręsime 2012 metų biudžeto, ir neperkelsime į 2013 metus neapmokėtų sąskaitų, nekalbant jau apie dėlspinigių mokėjimą, tuomet 2013 metais susidursime su neįsprendžiamomis problemomis, ponios ir ponai. Tai nebūtų tinkamas elgesys tvirtinant biudžetą, tai nėra tinkamas finansinis valdymas, kurio laikytis mes e, esame įpareigoti biudžeto sandvaros tvarkos, todėl yra akivaizdu, kad 2013 metų biudžeto sigdami turi būti pakankami, kad galėtume vykdyti visus mokestinius įsipareigojimus, tokiu būdu padengti ir 2012 neapmokėtas sąskaitas, pavyzdžiui, už šių metų spalio ir lapkričio mėnesį. Prisimti įsipareigojimai privalo būti apmokėti taisomajame, e, iš taisomojo biudžeto. Tokiu būdu Europos parlamentas galės skirti tinkamą dėmesį savo prioritetams, tai yra ekonomikos augimui, užimtumo skatinimui ir konkurencingumo didinimui. Pirmoje A kategorijoje, todėl komisijos pasiūlymai dėl signavimų įsipareigojimus turėtų būti pagerinti, todėl, mėly kolegos, mes turime rimtai ieškoti pakankamai greitai neįspręstų klausimų kartu su taryba. Mes taip pat siekime, kad būtų patvirtintas 2013 biudžetas, esame pasirengę daryboms, esame atviri ir tikimės, kad po to, kai komisija pristatys savo naująjį taisomo biudžeto projektą ir prasidės nauja procedūra, tarybos nariai suvoks, kad reikia apmokėti sąskaitas, kurias buvo įsipareigota apmokėti. Pabaigai galime daryti išvadą, kad Europos parlamentas ir, as, ir aš pats asmeniškai, taip pat ir visi kiti suinteresuoti asmenys darybų dalyviai, tokie kaip ponas, ponai Lamasur, Lavija, ponia Balsani, bendromis pastangomis stengiamės įtikinti valstybės narės, kad penktasis taisomasis biudžetas 2012 metų pasitelkiant e, solidarumo fondo lėšas, kurios sudaro 670 milijonų eurų skirti nuostoliams padengti po žemės drebėjimo Italijoje bus greitų laikų patvirtintas. Tokiu būdu mes pasiūstume aktyvaus solidarumo ženklą vienai valstybių narių ir jos piliečių. Ir mes tą padarėme. Mavroja, ministras Mavrojanis ir aš prieš kelias minutės pasirašėme šį teismo biudžeto projektą tam, kad šios lėšos taptų aiškiu signalu mūsų e, solidarumo su Italijos e, Emilijos Romanos regiono gyventojams. Tikėkime, kad ir likusius neįspręstus biudžeto klausimus sugebėsime greitų laikų išspręsti, tvirtindami 2012 metų šeštąjį taisomąjį biudžetą ir numatydami pakankamą signavimo padidinimą tiek ir e, patvirtindami solidų visiems priimtiną 13 metų biudžetą. Noriu konstatuoti, kad iki šiol aš nedalyvavau biudžeto tvirtimo procedūroje ir būdamas šio parlamento pirmininku, aš dalyvaudamas šiame procese daug išmokau, daugiausiai išmokau atskirti uh, savokas uh, prie, prieštaravimą tarp uh, tarybos ir jos narių savo, nes tarybą sudaro ne vienas Mavrojanis ir ne e, visos valstybės narės, kadangi taryboje esama kai kurių valstybių narių, kurios nėra pasirengusios laikytis prisimtų įsipareigojimų, kurios yra pasirengusios tvirtinti deficitinį biudžetą ir reikalauti iš mūsų to, ką jos pačios tvirtindamos savo nacionalinius biudžetus jau per ilgai ir per, per dažnai darė, yra visiškai nepriimtina. Aš manau, kad tiek mūsų darybininkai dėl biudžeto, tiek didžioji dauguma plenarės e, sesijos dalyvių nėra pasirengusios pritarti tokiems pasiūlymams. Ačiū. Das Wort hat nun der Kollege. Toliau Kalbės kolega Giovanni Lavija. Prašau. Signor Presidente. Ačiū pirmininkė, ministrė Mavrojanus, komisarė, kolegos. Kaip priminė pirmininkas Šulc, Antradienį 13 dieną baigėsi taikinimo e, procedūrai numatytas terminas ir per tą terminą nepavyko mums susitarti dėl biudžeto 2013 metams. Europos parlamentas nuo pat pradžių pabrėžė, kad svarbu susitarti, vyko daug susitikimų, oficialių ir neoficialių. Ir mes sakėme, kad neįmanoma susitarti dėl 2013 metų biudžeto, nepabaigus apmokėti 2012 metų sąskaitų. Čia norėčiau paminėti ir penktą taisomąjį biudžetą, dėl kurio balsavome šiandien iš ryto. Taip pat iš tikrųjų neįmanoma galvoti apie 2013 metų biudžetą, kuomet komisijos pasiūlymai nenumato jokio perkelimo, mokėjimų perkelimų iš ankstesnių metų. Mes nenorėtumėm tokio biudžeto, e, kad reikėtų taikyti kas mėnesinį biudžetą, vienos dvyliktosios biudžetą. Dėl mokėjimo mums reikia susitarti tinkamų lygmenių tam, kad mes galėtumėm sėkmingai, normaliai vykdyti visas ES politikos kryptis. Dėl asignavimų įsipareigojimams, tai mums tikrai reikia investuoti į ekonomikos augimą, į užimtumą. Tai yra vienas iš Europos parlamento prioritetų. Be abejo, mes suprantame, kad valstybės narės yra atsidūrusios sudėtingoje situacijoje ir tai norėtumėm atsižvelgti darybų metu. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad Europos parlamentas yra pasiruošęs paukoti ES ekonomikos augimo vien tik dėl to, kad dabar e, yra sunkus laikai ir to reikalauja kai kurių valstybių narių vyriausybės. Vis dėlto aš e, esu nusiteikęs optimistiškai, manau, kad mums galų gale pavyks pavyks susitarti, bet aš tikrai norėčiau bendro sprendimo procedūros ir tikrai norėčiau, kad taryba pagal sutartį užtikrintų, kad būtų tinkamai įgyvendintos ES politikos kryptis visų ES piliečių labui. Ačiū. Toliau Gardija Zabal, prašom. Komisario pres... Dėkuoju, pirmininkė. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbimieji tarybos atstovai, parlamentas ir taryba derasi dėl 2013 metų biudžeto, bet mes kol kas negalime dėl jo kalbėti, nes dar nesame susitarę dėl šių metų. Mes vis dar nepradėjom tikrųjų diskusijų ir tikimės, kad taryba vis dėlto apmokės 12 metų neapmokėtas sąskaitas, kaip to reikalauja ponas Šulcas ir kolega Lavija savo pranešime. Parlamento pozicija yra visiškai aiški, logiška, mes negalim kalbėti apie kitų metų biudžetą, jeigu nesam susitvarkę su šių metų biudžetu. Šių metų problemos yra sąskaitos, kurių dydis yra 9 milijardai eurų. Tos sąskaitos yra vis dar neapmokėtos ir tą patirs, netrukus patirs mūsų piliečiai. Pone Mavrojani, Mano šalies gyventojai negali gauti globalizavimo fondo lėšų, pagalbos iš šio fondo. Daugybė darbuotojų Rumunijoje, Austrijoje, Danijoje, šimtai tūkstančiai darbuotojų negaus jokios paramos. Taip pat ir studentai nežino, ar gaus Erasmus programai skirtas stipendijas. Universitetai nežino, ar gaus pinigus už tuos darbus, už tas studijas, kurias atliko. Taryba negali susitarti dėl šių skaičių, tai yra visiškai nepriimtina, todėl mes tų dėrybų negalėjome tęsti ir laukiame iš komisijos tolesnių pasiūlymų. Komisija puikiai žino, kokios pozicijos čia laikosi parlamentas ir mes tikimės, kad bus palikta pakankamai, pakankamai didelė marža, kad bus rastų, rasta lėšų tam, toms programoms, inovacijų programoms, septintai mokslinių tyrimų pagrindų programai, mobilumo programoms, kurioms tų lėšų trūkstų, trūksta. Dar kartą pakartosiu, tarp mūsų prioritetų skirtumai nėra labai dideli, todėl tikiuosi, kad mums pavyks susitarti visų mūsų labui. Sunkiausia bus susitarti dėl asignavimų mokėjimams jeigu mes nenorime, kad studentams, miestams kiltų problemų dėl to, kad jie nežinos, ar gaus pinigų ar ne, tai turim dabar imtis veiksmų. Yra dar neapmokėtų sąskaitų už lapkričio mėnesį, už gruodžio mėnesį. Mums reikia papildomai lėšų, nes jų kol kas neužtenka. Kol mes nerasime čia sprendimo, tai negalime priimti ir dabartinės, komisijos, dabartinės tarybos pozicijos. Ši procesai turi vykti paraleliai ir jie vyks paraleliai ir tai yra vienas nuo kito priklausomi dalykai, todėl kad taryba neįvykdo savo įsipareigojimų. Ačiū. Ponas Mulderis. Dėkoju, pirmininkė. Gaila, kad nėra parlamento pirmininko Šulco, tačiau savo įvadinėje kalboje jisai aiškiai sudėliojo visus taškus. Problema yra visų pirma taryboje, ji daro šiokių tokių nuolaidų, pažangos tarsi ir siekiama, tačiau tuoj pat pažadai pamirštami ir vėl sakoma, kad parlamento reikalavimai yra nepamatuoti ir juos nebus atsižvelgta reikia pasakyti aiškiai, šitaip daugiau dirbti negalima, jeigu yra pasirašytas susitarimas, jeigu yra prisimti įsipareigojimai, tai negalima paskui, kai ateina jau sąskaitas, kuris reikia apmokėti, atsisakyti tą padaryti. Sąskaitas apmokėti privalu, tą daro visi. Tai galioja ir mums, Europos parlamentui, ir visiems kitiems. Mes negalim pasakyti, kad biudžetas negali aukti labiau negu kad infliacija. Jeigu jau esame prisėmę įsipareigojimus, tai reikia tų, tuos įsipareigojimus ir vykdyti, kitaip sakant, reikia apmokėti neapmokėtas sąskaitas. Reikia, pas, žinoma, klausti savęs, ar komisijos vertinimai yra teisingi ar neteisingi. Ir kartais tikrai matyti prieštaravimas tarp komisijos ir tarybos vertinimų. Jeigu tikėsime tarybą, tai jeigu tikėsime tarybą, tai kartais biudžetą reikėtų padidinti net ne 6-7 procentais, o dar daugiau. Tačiau reikėtų turėti kokį nors nepriklausomą organą, kuris galėtų įvertinti, ar tarybos pateikti skaičiavimai, kuriuos gauna komisija, iš vis yra teisingi ar ne. Atsiprašau, aš turiu dvi minutės, o ne vieną, sako kalbėtojas. Taigi, mes turime patikrinti, ar valstybių narių pateikiami duomenys yra teisingi ar ne. Jeigu Taip, jeigu duomenys teisingi, tai ir mokėjimus atlikti atrodo nebūtų problematiška. Tačiau jeigu buvo įvertinta neteisingai ir pateikti pernelik maži vertinimai, vis tiek reikia savo įsipareigojimus įvykdyti. Ačiū. Panas Ešvort, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, tenka apgilestauti, kad nepavyko susitarti taikinimo komiteto metu. Tai duoda ne vien tik tais prastą signalą visuomeniai, tai taip pat rodo, kad mes ir nepasiruošę bendradarbiauti. Tiesą sakant, Europos parlamento pirmininkas prieš išvykdamas labai aiškiai apibūdino visą situaciją. Tai buvo techniniai ginčiai, vyko ginčiai dėl 9 milijardų eurų. Tai yra ta suma, kuri yra nurodyta šeštame taisomame biudžete. Ponas Mulder e, paminėjo, kad iš tikrųjų turėtumėm pasimokyti iš patirties, turėtumėm užtikrinti didesnį patikimumą. Tačiau apie ką mes dabar kalbame, apie 2013 metų biudžeto išaldymą, mes visiškai pritarėme tam, kad negalime tikėtis, kad ir toliau busime prisėmę tokią didžiulę atsakomybę. Tai susijęs su uh, 20 milijardų eurų, kurias reikia perkelti iš 2012-2013 metus. Na ir iš tikrųjų šį klausimą turėtų išspręsti taryba. Dėl to aš manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtumėm siekti e, dėrybų su taryba ir turime tikėtis, kad pavyks greitai susitarti. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai niekam nepaš, nepaslaptis, kad taikinimo procedūra sužlugo dar net neprasidėjusi. Taip atsitiko dėl to, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl papildomų 9 milijardų eurų šių metų sąskaitams apmokėti. Aš esu nusiteikusi labai skeptiškai dėl šių papildomų lėšų būtinybės. Daugelis valstybių narių dabar krizės laikais negali sauliaisti bendro finansavimo. Mes turime prisiminti, kad šiais metais, e, baigus tikrinti 2011 metų sąskaitas, biudžeto komitetas pasakė, kad pritruko 11 milijardų eurų. Tuomet po dviejų mėnesių, balandžio mėnesį, mums buvo pasakyta, kad jau yra pusantro milijardo perviršis. Praėjusią savaitę vyko taikinimo komitetas ir ponas Levendovski paaiškino, kad 2012 metams trūksta pusantro milijardo eurų. Tai dabar kokiais skaičiais mes turime tikėti? E, toks elgesys labai paveikia pasitikėjimą dėrybininkais, o ypač komisiją. Komisijai nereikia suteikti daugiau lėšų, kol e, komisija mums nepateikia patikimos, sąžiningos informacijos. Aš jau apie tai kalbu ne vienerius metus. Ačiū. Is that Mr. Butikofer? Yeah, blue card. Mėlynoji kortelė iš ponios Butikova pusės. Ar jūs prim, primate klausimą? Aš norėčiau paklausti kolegės, kaip jį vadintų skolininką versle, kuris paprašytas apmokėti savo skolas, paaiškintų taip, negaliu savo to leisti. Ačiū. That vienintelis e, kompromisas, e, dėl kurio susitarė taryboje valstybės narės, tai e, sumos, kurios buvo patvirtintas gruodžio mėnesį tvirtinant 12 metų biudžetą, kuomet buvo pasakyta, kad jeigu dėl nenumatytų įvykių, tokių kaip žemės drebėjimas Italijoje, prireiktų papildomų lėšų, jų būtų skirta daugiau, tačiau 9 milijardai sudaro maždaug 9,7 e, procentus 12 metų biudžeto. O tai reiškia, kad komisijos e, biudžeto apskaitos tarnybos veikia nepatikimai. Ponas Garyga, noriu užduoti Jums klausimą, pakėlęs mėlyną kortelę ar atsakysite į jį. Pana Garyga, prašau. Pone Andrėjasin. Ar jūs manote, kad tos sąskaitos, kurias išrašė ir atsiuntė komisijai valstybės narės, yra e, pagristos, ar jūs taip nemanote? I believe, <laughs> Mr. Gariga. Atsakymas, ponė Gariga, aš manau, kad e, turi būti pateikti įrodymai, kad vykdomi projektai buvo vykdomi veiksmingai. Mes e, neturėtume e, sutikti su biudžeto padidinimu 9 milijardais eurų per vieną dieną paprastai be jokių įrodymų. Ponai Mavrajaniui suteikiam žodis kalbėti tarybos vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, komisija. Mes labai apgailestaujame, kad taikinimo komitetas, kuris buvo sušauktas po to, kai įvyko Europos parlamento paskutinė sesija spalio mėnesį, kad mums nepavyko susitarti dėl 2013 metų biudžeto. Prabėgo 21 dienos terminas, kurį yra numačiusi E, sutartis. Pirmininkaujantis Kipras darė viską, ką galėdamas, kad būtų laikomasi nustatytų datų. Mes tikrai labai daug dirbame, stengiamės, stengiamės um, rasti bendrą poziciją, bet galų gale turime pripažinti, kad uh, vis dėlto institucijų požiūriai labai skiriasi ir dėl to dėje nebuvo, nebuvo pasiektas susitarimas. Taryba yra įsitikinusi, kad ji pademonstravo tinkamą atvirumą darybų metu, o ypač per pastarąsias porą dienų taikinimo periodų. Mes norėjome pasiekti pažangos ir tikrai norėjome patvirtinti vieną iš svarbiausių darybinio paketo aspektų, tai yra penktą taisomąjį biudžetą 2012 metams. Ten kalbama apie 670 milijonų eurų iš solidarumo fondo, kurie turėtų būti skirti Italijai. Tokie pakeitimai buvo ir komisijos pasiūlyme. Vis dėlto, nepaisant visų pastangų, mums nepavyko e, susitarti. Ne visos institucijos pademonstravo reikiamą lankstumą, derantis ir dėl 2013 metų biudžeto. Tas mandatas, kuris buvo suteiktas taikinimo komitetui, buvo susitarti dėl 2013 metų biudžeto. Deja, paaiškėjo, kad neįmanoma pasistumėti prieki, visų pirma, neišsprendus e, problemų susijusių su 2012 metų penktuoju taisomuoju biudžetu. Panašu, kad reikia papildomų 9 milijardų eurų asignavimams mokėjimams šiais metais. Taip, jūs esate teisus. Uh, Erasmus ir e, globalizacija, solidarumas yra svarbios e, susitarimo dalis. Taryba buvo ir yra pasiruošusi toliau nagrinėti visus biudžeto paketo elementus. Taip pat mes esame įsip... turime vykdyti savo įsignavimus įsipareigojimams, tačiau mes ir toliau manome, kad negalima šių klausimų atskirti, nes antraip nepavyks pasiekti tokio subalansuoto biudžeto, kad visos susijusios pusės būtų patenkintos. Taigi, mes manome, kad yra neatsiejamas ryšys tarp 5 e, ir 6 taisomųjų biudžetų 2012 metams ir 2013 metų biudžeto, nes tai padės užtikrinti ES programų ir veiksmų testinumą. Ir visa tai turi būti finansuojama iš tų pačių valstybių narių indėlių, įnašų. Dar norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes tikrai gerbėme e, tas teisės, e, kurias turi Europos parlamentas Biudžeto procedūros esmė tai yra ir bendro sprendimo procedūra. Ir aš manau, kad ir jūs turėtumėte šiek tiek pasistengti, ypač dabar, turint omeny tokias specifines aplinkybės. Mums liko tik dvi. Mums liko tik kelios savaitės iki metų pabaigos. Reikės atsižvelgti į jau pasiektą pažangą derinant skirtingas dviejų institucijų pozicijas. Tikrai man būtų labiau patikę, jeigu situacija būtų kitokia negu ta, kuri yra dabar. Tačiau aš vis dar turiu vilties, kad mums pavyks susitarti artimiausių metų. Pirmininkaujantis Kipras darys viską, ką tik gali, tam, kad būtų pasiektas susitarimas pagal naują biudžeto projektą. Mes tikimės, kad ir Europos parlamentas bus pasirengęs bendradarbiauti konstruktyvaus dialogo pagrindu, tam, kad nuo pat kitų metų pradžios jau turėtumėm biudžetą. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš esu įsitikinęs, kad mūsų kad pasitikėjimas mumis visais susviruos, jeigu mums nepavyks susitarti. Iš tikrųjų dabar labai daug ko rizikuojame, tačiau aš esu įstikinęs, kad mums pavyks įveikti sunkumus ir rasti kompromisą. Pirmininkaujantis Kipras ir aš asmeniškai esu įsipareigojęs siekti sėkmingų rezultatų. Labai ačiū už jūsų dėmesį. So much. Now, Mrs. Ačiū komisijos vardu, kalbės ponė Hedegard. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau informuoti parlamento narius, kad dėja ponas Levandovskis buvo iškviestas į Bruselį diskusijoms e, e, skubioms dėl pasirengimo bendrai finansiniai programai, todėl aš jį pavaduoju komisijos vardu, kartodama tai, ką parlamento pirmininkas savo įžangą kalbėjo, teigiamai vertinamas penktąjį taisomąjį biudžetą, kuriame numatoma papildoma parama Emilijos Romanos regiono žmonėms Galiu pasakyti, kad tai vienas iš pavyzdžių, ką galima pasiekti pasinaudojus ES biudžeto lėšomis. Kodėl komisija apgalėstauja, kad nebuvo susitarta dėl 13 metų biudžeto per taikinimo laikotarpį, kuris numatytas sutartyje, esame įsitikinę, kad vis dar galime iki metų pabaigos rasti sprendimą Artimiausiamis dienomis komisija pristatys naują biudžeto projektą, kaip numatyta sutarties 314 straipsnėje, nors nesutariama tarp parlamento ir, poz, ir tarybos per taikinimo procedūrą buvo padaryta pažanga siekiant identifikuoti tam tikrus kompromisinius elementus dėl 13 metų biudžeto, rengdama naująjį projektą biudžeto komisija į šiuos aspektus atsižvelgs, todėl komisija tikisi, kad bus daugiau galimybių susitarti tarpusavį tarybai ir parlamento iki šių metų pabaigos ir e, tokiu būdu išvengsime tos būtinybės naudoti, pasinaudoti 1.12 taisyklę dėl nepadengtų mokėjimų taikinimo e, procedūros eigoje buvo daug kalbama apie trūkstamus asignavimus ir komisijos paprašytus papildomus asignavimus mokėjimams 12 metams. Visi puikiai suvokiame, kokius sunkumus patiria Europos Sąjunga. Nepaisant to, Europos Sąjunga privalo įvykdyti prisimtus teisinius įsipareigojimus susijusius su įsipare... E, asignavimais įsipareigojimams. Jau bendrai pripaž, turime pripažinti, kad būtina pateiktas sąskaitas apmokėti. Noriu pasakyti poniai Andresin, kad tai yra tikros sąskaitos, ne prognozės, tai yra ir tikri prisimti įsipareigojimai. Tai yra susijęs su mūsų patikimumu. Siekiant išmintingo sprendimo reikia susitarti dėl sąskaitų apmokėjimo už 2012 metus, kadangi nacionalinės kompetitingos tarnybos pervedė atitinkamos lėšų sumas į sanglaudos ir e, solidarumo bei paramos mažoms vidutinėms įmonėms fondus, nekalbant jau apie paramą studentams ir tokių programų kaip Erasmus finansavimą. Manau, kad taip pat būtina tikroviškai įvertinti mokėjimo apimtis, siekiant toliau skatinti ekonomikos augimą, kurtinės darbo vietas ir to siekiame visose institucijose. Grįžkime prie 13 metų biudžeto ir tolesnių veiksmų. Komisija dės visas pastangas, kad parengtų naują biudžeto projektą, kuris būtų tinkamas pagrindas tarybai ir parlamentui susitarti. Mes toliau E, veiksime kaip garbingas, teisingas partneris, siekdami, kad kuo greičiau būtų patvirtintas 13 metų biudžetas. Į panašią padėtį buvome patekę 2010 metais, kuomet pagal Lisabonos sutartį buvo tvirtinamas pirmas biudžetas, tuomet, kai žlugo taikymo procedūra, visos institucijos labai konstruktyviai bendradarbiavo, intensyviai bendradarbiavo, buvo patvirtintas 11 metų biudžetas tinkamu laiku. Baigdama noriu paminėti kai kurios padarinius, jeigu mes nesugebėsime susitarti dėl 13 metų biudžeto ir neturėtume jų nuvertinti. Kelis pavyzdžius pateiksiu. Svarbiausių ES programų ir veiksmų finansavimas bus uždelstas ir tai turės tiesioginį poveikio paramos gavėjams, sumažės tiesioginės išmokos žemės ūkyje 75-80 procentų asignavimų tiesioginiams mokėjimus turės būti išmokėti kitų metų sausio vasario mėnesiais, nebus įmanoma pasitelkti jokių specialių priemonių kaip solidarumo fondo, pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo arba uh, kovos su gyvaliniu nelaimiu paramos. Taigi patirsime labai daug ir didelių sunkumų siekdami gyvendinti prisimtus įsipareigojimus, finansuodami tam tikrų agentūrų veiklą, pavyzdžiui, informacinių technologijų agentūrą, kitų institucijų, kurios pradės veikti kitais metais. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir pirmininkaujantis Kipras puikiai supranta, suvokia šias grėsmės ir per artimiausias dvi savaitės intensyviai dirbs, kad būtų uh, nutiestas kelias 2013 metų biudžeto patvirtinimui. Komisija tikisi, kad bendromis pastangomis e, šiame parlamente gruodžio mėnesį sugebėsime susitikti ir patvirtinti 13 metų biudžetą tam, kad sudarytume sąlygas ekonomikos augimui ir pademonstruotume ES gebėjimą veikti. Tai būtų geriausias signalas, kurį pasiūstume Europos piliečiams šiais sunkiais laikais. Ačiū dabar, pono Lamasų, žodžiu pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos narė. Parlamentas pademonstravo savo atsakomybės jausmą diskutuojant dėl biudžeto. Dauguma parlamento narių per pastarosius du metus e, pritarė e, tarybos siūlomiems biudžeto projektams. Parlamentas atsisakė savo politinių prioritetų, teikdamas, kad prioritet, jo prioritetai yra tokie patys kaip ir tarybos, tai yra darbotvarkė 2020 bei ekonomikos augimo paktas vadovaudomis su to pačiu atsakomybės jausmu. Kaip minėjo pirmininkas Šulcas, mes teigiame, kad 13 metų biudžetas nebus tvirtinimas, kol nesulauksime tinkamų garantijų dėl 12 metų mokėjimų padengimo, ne vienas iš 27 ministrų neginčia tų 9 milijardų eurų mokėjimo sumos, tačiau kai kurios šalis nenori mokėti 12 metais, e, siekiant e, finansuoti tas programas, kurios buvo vykdomos 12 metais, tai prieštarauja finansiniam reglamentui. Taip pat prieštarauja 2012 metų patvirtinto biudžeto nuostatams e, apimantiems asignavimus įsipareigojimams e, ir sustarimui dėl taisomojo biudžeto. Tai prieštarauja sutarties nuostatams, kurioje teigiama, kad biudžetas privalo būti subalansuotas, o tai reiškia, kad ne tik patvirtintas, tačiau ir įvykdytas biudžetas turi būti subalansuotas. Šiuo metu mes e, turime 9 milijardų eurų deficitą. Noriu pridurti, kad vadovų tarybos išvakarėse atsisakymas e, apmokėti vakardienos sąskaitas sumažina pasitikėjimą, kad tos sąskaitos bus apmokėtos ir ateityje. Kai kurios valstybės narės e, pasirinko strategiją būtent tokią, tačiau reikia priminti, kad e, patinti biudžeto be parlamento pritarimo neįmanoma. Todėl aš raginu komisiją parengti naują biudžeto projektą, atsižvelgiant į e, dabartinę mūsų diskusijų būklę ir taip pat mes reiškime pasitikėjimą pirmininkaujančiu Kipru, tikimės, kad jis imsis e, deramų veiksmų ir iniciatyvų, kad būtų pasiektas susitarimas. Ačiū. Uh, Ponas uh, Von, ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau taikinimo komitete kaip kaip e, Europos parlamento pranešėjas. Tačiau turiu pasakyti, kad mes net nepriartėjome prie esminių diskusijų, nes kalbėjome apie penktą ir šeštą taisomuosius biudžetus. Kalbant apie penktą taikomai, taisomai biudžetą, galų gale Europos parlamente dėl to buvo susitarta. Taigi mes dėl to tikrai džiaugiamės, tačiau aš esu nusivylęs, kad nebuvo susitarta dėl šeštą taisomojo biudžeto. Mes esame susirūpinę dėl to, kad nevykdysime teisėtų įsipareigojimų ir taip pat dėl to, kad kyla pavojus kai kuriams programams ir projektams ateityje. Iš tikrųjų vyko arši kova pačioje taryboje. Aš manau, kad tarybai tarpusavį reikėtų susitarti dėl kitų skyrių, biudžeto skyrių arba antraštinių dalių mes sakėme apie sumažinimą 1,9 procentų. Iš tikrųjų, šis skaičius apima ir papildomas išlaidas e, Kroatijai. Čia reikėtų kalbėti ir apie didėjimą 1,7 procentais. Tai būtų padidinimas atlyginimams. Kalbant apie kitas biudžeto antrašinės dalis, dar yra du neišspręsti klausimai. Visų pirma, tai lėšų perkelimai. Taryba nori, kad kitų metų institucijų biudžetai būtų išaldyti. Tačiau mes nepamirškime, kad institucijų poreikiai skiriasi. Kai kurioms institucijoms galbūt reikės didinti biudžetus, bet mes turėtumėm siekti, kad institucijos nedidintų daugiau kaip 1,9 procento. Dabar dėl padidinimų atlyginimams. Apie tai dar diskutuoja ir Teisingumo teismas. Ir taip pat kalbama apie rezervo padidinimą 1,7 procento. Jeigu teismas nepritars atlyginimų padidinimams, tai mes galime susilaukti baudų nuo pat 2007 metų vasaros. Taigi aš manau, kad 1,7 procentai didėjimo atlyginimams turėtų patekti į rezervą. Jeigu pasilgsime kitaip, tai bus neprotinga iš mūsų pusės. Ponas Tanak, mėlynoji kortelė. Ar ponas Von priema mėlynąją kortelę iš pono Tanak? Ponas Von, kaip žinia, aš jūs tikrai labai um, gerbiu, aš ir į darbą su jumis vykstu vienu automobiliu, bet kaip dabar, kai susidurėme su didžiulė krite, krize, kai Junktinėje karalystėje yra išaldomi atlyginimai, kai darbuotojai iš viešojo sektoriaus yra atleidžiami būtent dėl krizės, kaip tuo pat metu galima padidinti atlyginimus 1,9 procento biurokratams, eurokratams? Ar tikrai uh, tai yra sąžininka dabartinėmis aplinkybėmis? Ponas Von, ačiū pirmininkė. Na, aš galėčiau ir nieko nesakyti apie tai, kokią naudą duotų padidėjimas 1,7 procentų. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad ko gero teismas tam paprieštaraus ir ko gero, ar mes norėsime ar ne, vis tiek turėsime uh, didinti atlyginimus 1,7 procentų, aš manau, kad būtų išmintingiausia tą didinimą perkelti į rezervą. Ir aš tikrai tikiuosi, kad jūs galite pritarti tokiai pozicijai. Uh, Pane Morganti dabar. Ponas Morganti. Dėkuoju, pirmininkė. Kadangi taikinimo procesas neįvyko, nepavyko, tai atsiskleidė dvi pagrindinės problemos Europoje. Europa nestovi ant abiejų kojų. Tai yra viena iš gėdingiausių ES istorijos, pus, vienas iš gėdingiausių Europos istorijos puslapių. Valstybės narės tiesiog neatsižvelgia į komisijos reikalavimus. Ir nėra jokio suinteresuotumo, kad procesai tęstusi. Vieną dalyką mes turime aiškiai pabrėžti, kad tos programos, kurios jau vyksta, turi būti finansuojamos pakankamai, kad jos galėtų toliau vykti. Mūsų tikslai turėtų būti pragmatiški, prioritetiniai, o ne ideologiniai. Manau, kad ES apskritai reikia keisti bendrąją nuostatą pačios sąjungos atžvilgių. Kai kurios valstybės narės anksčiau lyg ir atrodo, norėjo prisimti atsakomybę, bet dabar tos jau atsakomybės prisimti jau nebenori. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponia Basesko. Dėkoju, pirmininkė. Labai apgailestauju, kad dėrybos tarp tarybos ir parlamento ir dėrybos dėl biudžeto padidinimo ir dėl 13 metų biudžeto buvo nesėkmingos. Per daug kontroversijų, per daug prieštaravimų. Reikia išspręsti 2012 metų neapmokėtų sąskaitų problemą. ES politikos įgyvendinimas kitais metais dabar jau iš tikrųjų yra pakibęs ant plauko. Kai kurios programos jau yra įgyvendinamos ir jiems lėšų ne, nepakanka bet ir toliau kažkokios politinės programos negalės vykti, jeigu mes nepadidinsime biudžeto, kaip to yra prašoma dar šiais metais. Kaimo regionų plėtra, mokslo tyrimų pamatinė pagrindų programa ir kitos programos negalės būti tinkamai vykdomos. Dėkoju. Toliau ponė Jendžijevska. pojednawczej nie mogliśmy zgodzić się na rozpoczęcie rozmów o budżecie na rok 2000. Biudžeto tvirtinimo procedūroje negalėjome susitarti dėl 13 metų biudžeto patvirtinimo ir parlamentas negali siūlomo biudžeto projektui pritarti, jeigu nebus įvykdyti 12 metais prisimti finansiniai įsipareigojimai, tai yra biudžetas nebus padidintas 9 milijardais eurų Valstybės narės turėtų būti tuo suinteresuotos, nes e, šios lėšos grįž į valstybių narių biudžetą pagal sanglaudos fondą. Iš sanglaudos fondų ir iš kitų e, fondų lėšų, taip pat finansuojant Erasmus stipendijas. 2012 metų biudžeto deficito sprendimo, sprendimas leistų mums pratesti diskusijas dėl 13 metų biudžeto, tačiau e, be atskirų valstybių narių e, pozicijos pakeitimo gali komisijos laukti teisinių sankcijų ir gali būti pakengta ES institucijų patikimumui. tasa arvoa taloudellista kasvua ja ennen kaikkea puuttuu nuorisoon. Ačiū pirmininkė. Europos ekonomikos augimas bei nedarbo, nedarbo problemų sprendimas priklauso nuo biudžeto patvirtinimui prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Europos Sąjungoje privalome užtikrinti, kad būtų padarytas e, galas piknaudžiavimui Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, nes žmonės apie tai kalba ir privalome jiems e, savo veiksmais tai atitinkamai įrodyti. Valstybės narės užėmusios griežtą poziciją dėl biudžeto, jos pabrėžia būtinybę atsakingai naudoti jo lėšas ir turime su jomis iš tiesų elgtis atsakingai, priešingai atveju turėsime biudžeto signavimus mažinti dėkime visus veiksmus, kad galų galės sugebėtume pertvarkyti visą struktūrą ir pertvarkyti ją daug sėkmingiau, nes būtent nuo to priklauso ES tolesnė sėkmė. Pono Riubikų žodžiu. Dėkoju, pirmininkė. Mes prisėmėme įsipareigojimus įgyvendinti tam tikras programas, patvirtinome tas programas, kontroliavome jų įgyvendinimą ir taip toliau. Dabar galų galia reikia apmokėti sąskaitas. Sąskaitos bus apmokėtos, tik tai kyla klausimas, kada. Jeigu mes dabar nesusitarsime dėl 12 metų biudžeto padidinimo, tai visos tos skolos persikels į 2013 metų biudžetą. Jeigu ten nesusitarsime, tuomet reikės padidinti lubas ir teks gyventi pagal vienos dvyliktosios taisyklę. Galbūt taip bus lengviau apmokėti tas sąskaitas bet vėl reikės sulaukti naujo komisijos pasiūlymo, dviejų trečdalių tarybos daugumos ir parlamento pritarimo. Man atrodo, kad dabar mūsų piliečiams ypatingai svarbus yra ženklas, kurį mes galime siūsti ir mes norime parodyti, kad ES programos turi pridėtinę vertę. Dabar reikia tokių teigiamų ženklų mūsų ekonomikos raidai, Todėl reikia susitarti ypač dėl tų programų, kurios kuria darbo vietas ir leidžia didinti augimą, ekonomikos augimą ES. Dėkojame toliau ponia Holmaja. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pris, pritarti tiems kolegoms, kurie sako, kad senas sąskaitas reikia apmokėti, taip pat reikėtų vengti uh, dar ir palūkanų mokėjimo, kuris gali atsirasti tokiu atveju. Bet to piliečiai tikrai nepradės mumis pasitikėti labiau, jeigu mes prisimsime pažadus išmokėti kažkokius pinigus ir galiausiai savo pažadų neįvykdysime. Todėl labai svarbu, kad mes padidintume 12 metų biudžetą atitinkamai. 13 metais vėlgi yra ta pati problema gali iškilti, jeigu mes numatysime per nelik mažą biudžetą, tai tada turėsime tą pačią problemą kaip ir šiemet kitų metų pabaigoje, kadangi mokėjimų įsipareigojimai, kuriuos prisėmėme anksčiau, kada nors turės būti įvykdyti. Aš suprantu, kad yra krizė, kad yra problemos, bet jeigu norime kažką pakeisti, tai reikia pakeisti tą daugiametėje finansavimo programoje, reikia ten apie tai kalbėti. Tačiau tai, ką mes padarėme praeitie, kokius įsipareigojimus prisėmėme praeitie, tuos įsipareigojimus mes privalome dabar įgyvendinti ir aš labai noriu padėkoti tarybai už intensyves, tarybai už intensyves dėrybės šiuo klausimu. Toliau komis, komisarė ponė Hedegar. Brief, already... Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Jau buvo sakyta, kad iki šios savaitės pabaigos komisija pateiks naują pasiūlymą, atsižvelgdama į tai, ką pasakė taryba ir Europos parlamentas. Mes žinome, kad laikas labai spaudžia ir taip pat manome, komisija mano, kad jeigu yra politinė valia, tai iš tikrųjų dar įmanoma susitarti dėl biudžeto 2013 metams. Ir šioje diskusijoje išgirdau, kad tikrai to iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Jeigu mums nepavyktų susitarti dėl biudžeto, tai niekam tai nebūtų gerai. Taigi mes tikrai darysime viską, kad per pastarąsią savaitęs ir tą mėnesiuką, kuris dar likęs, kad mums pavyktų susitarti. Ačiū. Toliau tarybos vardu, ponas Mavrojanis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už tokius padrasinančius žodžius. Iš tikrųjų, mes visi norėtumėm, kad e, iki taikinimo procedūros pabaigos būtų pavykę susitarti. Mes esame, kaip jau sakiau, įsipareigoję ir toliau dirbti ir siekti teigiamo rezultato iki metų pabaigos. Faktas yra tas, kad taikinimo e, baigtis be jokio rezultato vis dėlto reiškia, kad mes ir toliau dėsime pastangas e, siekdami susitarimo. Na ir čia, gerbiamas pirmininkė, dar norėčiau išreikšti e, padėką ponui Lamasur ir kitiems kolegoms iš Europos parlamento už konstruktyvę bendradarbiavimo dvasę. Taip pat uh, Ačiū ir komisarų Levandovski bei visai komisijai. Šiais metais e, biudžetinė procedūra vyksta labai sudėtingomis aplinkybėmis ir dėl šios priežasties visos pusės turi dėti ypatingas pastangas, jeigu mes norime pasiekti susitarimo dėl realistinio, e, subalansuoto biudžeto 2013 metams. To siekia taryba ir aš asmeniškai darysiu viską, kad būtų pasiektas teigiamas rezultatas iki šių metų pabaigos. Taip pat norėčiau pridurti, kad tikimės, kad komisija vaidins savo tradicinį vaidmenį. Taip pat mes tikimės, kad komisaras Lewandowski taip pat e, pateiks naują pasiūlymą ir tai tikrai turėtų palengvinti mūsų tolimesnės diskusijas. Baigdamas dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį ir už jūsų supratingumą. Ačiū. Ačiū komisijai, ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijose. Dabar pereikime prie klausimų, į kurį atsakoma žodžiu dėl klimato kaitos konferencijos